And... Labą dieną, ponios ir ponai. Norėčiau pakviesti visus susėsti. Turime pakankamai regi komiteto narių, kad galėtume posėdį pradėti. Ir aš tikiuosi, kad po truputį pasirodys ir dar daugiau kolegų šiame, šioje posėdžių salėje. Dėl darbo atvarkės patvirtinimo. Jūs esate gavę darbo atvarkės projektą šio, šio, šios dienos posėdžių, turiu padaryti pastabą. E, sulaukiu informacijos, kad e, omnibus klausimų mūsų pranešėja, ponia Krėl, e, apie pasiektą pažangą mums papasakos rytoj mūsų posėdžio pabaigoje, kai bus nagrinėjami kiti klausimai. Tai štai. Tas toks ir bus klausimas, kiti klausimai darbo tvarkė. Jeigu kitų e, pasiūlymų nėra, tai tuomet turbūt galim laikyti darbo tvarkę patvirtintą. Toliau. Dabar pat, posėdžių patvirtinimas, rugsėjo 7 dienos pirmiausia protokolo patvirtinimas. E, protokolo galite rasti internete. Ir jeigu iki posėdžio pabaigos nebus pareikšta jokių pastabų, tai tuomet posėdį laikysime patvirtintų. Jeigu bus pastabų, tai tuomet mane apie jas prašau informuoti. Kitas darbo tvarkės punktas yra pirmininkės pranešimai. Turiu keletą pranešimų. Norėčiau pradėti štai nuo ko. Šiandien vyko atvira sesija, vyko regionų ir miestų sesija. Man teko garbė pristatyti regijų komitetą. Kartu su panu Lambertu, regionų komiteto vadovu buvau tame renginyje, ten dalyvavo taip pat ir ponia Krecu komisarė. Komisija pradėjo septintąjį sanglaudos pranešimą Jūs žinote apie tai, buvote informuoti ir ten yra kai kurių svarbių pranešimų susijusių su busimai sanglaudos politika. Yra paskelbta nauja iniciatyva, sanglaudos įgyvendinimas. Tikslas yra dirbti mūsų vietoj kartu su Europos komisija, kad galėtume suburti vietos savildos struktūras, politikus, kitas kompetentingas struktūras E, kad galėtume suburti į tą alijansą, e, sanglaudos alijansą, kad galėtume sanglaudos politiką sėkmingai gyvendinti ateityje. Toks renginys vyko šiandien ir dėl to būtent e, pavėlavom pusvalandį pradėti mūsų posėdį. Kita informacija. Stoa surenkta, surenkta sesija, tai yra Europos parlamento uh, E, technologijų ir mokslo pasirinkimų tarnyba. Buvo surinktas seminaras, kuris vadinosi Naujos technologijos regionų politika link naujos sanglaudos politikos metmenų. E, šis renginys vyks spalio 16 dieną, pirmadienį nuo 14.30 iki 18.30. E, ir šis renginys vyks Europos parlamente, salė A5E2 sekretoriato taip pat paprašysiu šią informaciją persiųsti visiems regi komiteto nariams, kad norintieji galėtų apsilankyti šiame renginyje. E, regi komitetas pateikė stoa tokį siūlymą 2015 metais tokį seminarą surenkti. Mes parengėme nuomonę regi komitete ir štai dabar šis seminaras to bus surinktas. Ponas Anistelnor ir ponė Krėl vadovaus e, seminaro abiems sesijoms, ponas, ponė Varcelėl Syso bus vicepirmininkas atsakingas e, vicepirmininkas, suo vicepirmininkas, ponas Pirinski yra mūsų komiteto pakaitinis narys, jis yra taip pat stoa darbo grupės narys. Ar jis pasakys baigiamasis pastabas, bus įvairių kalbėtų iš įvairių komitetų, generalinių direktoratų, iš vietos savivaldo struktūrų taip pat. Tad norėčiau pakviesti regi komiteto narius šiame renginyje aktyviai dalyvauti. Sekretoriatas vėliau pateiks smulkesnę informaciją apie tai. Tikiuosi, kad aktyviai dalyvausime šiame renginyje kuris yra glaudžiai susijęs su mūsų darbu. Kitas pranešimas būtų apie komiteto pirmininkų susitikimus su komisarais rugsėjo 26 ir spario 3. ES būklė ir pono Junkerio e, ketinimų laiškas buvo gautas vidury rugsėjo mėnesio ir Europos parlamento komitetų pirmininkai susirinko į posėdį. E, taip pat e, susitikimai buvo darbo grupėse surinkti, buvo aptartos atskiros politikos sritis, kur reikėjo apibriežti svarbiausius elementus susijusius su būsimąją komisijos darbo programą 2016 metams. E, Patvirtinimas šio dokumento yra numatytas spalio 24 dieną. Sustikimai taip pat vyko, kaip jau sakiau, keletoje darbo grupių, rugsėjo 26 ir spalio 3. E, plenarinė sesija įvyko spalio 3, bendrai pirmininkavo jai ponia Vikstrom, e, jie atstovavo komiteto pirmininkų suėgai ir taip pat pirmininkavo komisijos vardu ponas Timmermans. Rugsėjo 26 aš dalyvavau darbo grupėje, kur buvo kalbama apie investicijas, darbo vietas ir augimą. Kartu su manim dalyvavo Ekon, Empl, Envy, Imko ir Kult komitetų atstovai. Ponas Katainen pirmininkavo e, kartu Europos komisijos vardu. Jį lydėjo komisarai Dombrovskis, Tysen Vienkovska, Navračič, Kretų, Vestager ir Moedas. Spalio 3 dalyvavau darbo grupėje kur buvo kalbama apie būsimą ES finansavimą. Dalyvavo taip pat budž, budžeto komiteto pirmininkas, ponas Arčiui buvo e, bendra pirmininkis, taip pat dalyvavo KONT, TV, EMPL, ITRE, TRAN, AgriKult ir LIBE komiteto atstovai. Galite įsivaizduoti, kad diskusijos buvo labai plačios, apimančios plačias politikos rytis. Regijai aš pabrėžiau investicijų svarbą į Europos ateitį. Labai pabrėžiau uh, sanglaudos policijos svarbą ir jos priemonės. Sakiau, kad investuoti pinigai turi atitikti tą vertę, kurios yra tikimasi. Taip pat svarbu, kaip svarbu paminėjau, svarbius dalykus paminėjau struktūrinės reformas ir Europos semestrą. Kalbėjau apie tai, kad investicijos infrastruktūra turėtų būti e, laikomos e, ir toliau galiojančiomis, kad planai turi būti įgyvendinti. Kalbėjome apie tai, kad projektai vienas kitą turi papildyti ir vieno finansavimas neturi reikšti, kad mažiau bus finansuojamas koks nors kitas tuo pat metu gyvendinamas projektas. E, taip pat buvo pasiūlytos pasiūlyta, kad kitos programos turi būti pasiūlytos ankstyvą pavasarį E, kad iki 2019 rinkimų Europos parlamentas spėtų sėkmingai dirbti su tais klausimais. Ir kitas dalykas - būtina didinti sinergiją tarp įvairių priemonių. Įskaitant, pavyzdžiui, ESIF ir Horizonto 2020 investicijų ir kitų programų. Tai yra esminis dalykas. Tai štai. Tai yra tie pranešimai, kuriuos šiandien norėjau padaryti, e, daugelis kolegų, taip pat ir aš, išreiškime tam tikrą susirūpinimą dėl to, kad daugiametė finansinė programa pradedama renkti vėlai e, laikotarpiu 2020 metų, kadangi po pavasario galbūt 20 metų gegužę mes Europos parlamente turėsime mažiau negu 10 mėnesių e, šio klausimo nagrinėjimui iki rinkimų, kurie vyks 2019-aisiais. Tad e, geras darbų grafikas yra esminis dalykas. Tikimės, kad Europos komisija sureaguos į mūsų pastabas. Bet e, kiek supratau, vice pirmininkai ir komisaras Oettinger laikysis numatytų gairių. O šios kartu su ponu, su pono Junkerio laišku buvo perdotos e, per Europos parlamento pirmininkui ponui Tajanį. Na, galim tikėtis 2018 m. gegužę turėti daugiametinės finansinės programos apmatus. Tai štai tiek būtų apie numatytus posėdžius, apie seminarus Jau pas, kalbėjom apie tai, kad buvo susikę komitetų pirmininkų sueiga su Europos komisijos nariais. Ir vykusi, delegacijos klausimas į Rumuniją. Komitetas buvo nusiuntęs delegaciją į Rumuniją, Klužnapoką regione lankėsi ši delegacija. Ir taip pat buvo aplankytos ir druskos kasyklos šalia visų kitų įdomių dalykų. Nematau pono Celler, nes jis vadovavo delegacijai salėje. Aš maniau, kad jis mums pateiks daugiau informacijos apie delegacijos darbą, bet galbūt kitą kartą išklausysim jo ataskaitą, nes jo nėra posėdėje dabar. Tiek būtų pirmininkės pranešimų šiandien. Galim dabar pereiti prie kito mūsų darbo atvarkės klausimo. Ir tai yra tarybos sprendimas numeris 189 2014 metų, kuriuo Prancūzijai leidžiama taikyti sumažintus tam tikrų netiesioginių mokesčių tarifus tradiciniam Gvadelupoje, Prancūzijos Gvijanoje, Martinikoje ir Renjone gaminamam Romui. Ir kuriuo panaikinamas sprendimas 2007 brūkšnys 659. Pranešėjas šiuo klausimu. Pranešėja tiksliau šiuo klausimu. Esu aš pati, sako pirmininkė. E, norėčiau pasakyti, kad iš Prancūzijos, e, Prancūzijoje E, gaminamas Romas, jos regionuose gaminamas Romas nuo 23 metų turėjo tokį specialų statusą e, žemyninėje rinkoje. O ši, o ši, o ši. Um, ir, ir o šis e, šios šio sąlygos keitėsi, rinka plėtėsi. Uh, Prancūzijoje dabar situacija yra pasikeitusi. 2016-aisiais Romo gamyba tolimuosiuose Prancūzijos regionuose viršijo numatytą kvotą ir, penkt, ir penktadalių viršijo tą numatytą kvotą ir kvota turi būti pakeista atgalinė tvarka, nes priešingų atveju e, žalą patirs gamintojai. 16 metų rugsėjai Prancūzijos valdžios struktūros kreipėsi Europos komisijos ir paprašė pateikti techninį dokumentą, adaptavimo dokumentą tarybos sprendimui, kad būtų galima padidinti kvotą nuo 120 tūkstančių iki 144 tūkstančių hektolitrų grinojo alkoholio. Europos komisija priemė šį siūlymą Birželio 9 dieną 2017 metais. Esu pranešėjęs šiuo klausimu, kaip jau sakiau, kai koordinatoriai diskutavo dėl šio klausimo, nuomonė buvo ta, kad klausimas nėra kontroversiškas ir galima, pat, galima dokumentą patvirtinti be jokių pakeitimų pagal supaprastintąją procedūrą, remiantis 50-osios taisyklės pirmąją dalimi. Dabar norėčiau pagal šią procedūrą suteikti žodį šešėliniams pranešėjams. Jeigu, suprantama, jie turi kokiu nors pastabų ar siūlymų dėl procedūros ir pačio svarstomo klausimo. Pradėsime nuo pono Ponga. Jis pasisakys EPP frakcijos vardu. Merci, Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai ir norėčiau už tai ko paprašyti. Galbūt galima būtų laikyti supaprastintas procedūros taisyklių ir e, gal galima būtų gana sparčiai patvirtinti šį tekstą. Dėkuoju. Ačiū. Ponas Maskur. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti, pasidžiaugti sprendimu, tiksliau tarybos, bet lygiai taip pat e, komisarui Pier Maskovisi norėčiau padėkoti už tai, kad būtent jų dėka pagaliau pavyko ES įsipareigojimus pratesti Prancūzijos atokiausios regionuose, regionuose Romo ir Cukranendrių srityje. Pagal veikimo sutarties 359 straipsnį mūsų komitetas yra atsakingas už šį klausimą ir kaip kad jūs sakėte, gerbiama pirmininkė, tai yra e, tarybos sprendimo e, pakoregavimas e, dėl mokesčių mažinimo. Tas, ta techninė korekcija yra labai svarbi, nes uh, nuo 120 iki 144 hektolitrų yra padidinamos kvotos. Šis pritaikymas korekcija yra veiksmingas atsakas, nes dinamika Romo e, rinkos yra naudingiausia trečiosiam šalims, e, kuriuose e, socialiniai standartai darbo sąlygos šiame sektorija yra netitinkačios Europos standartų. Būtent todėl atokiausių Prancūzijos departamentų e, regionams pritaikyta išimtis yra praktiškai oro gūsis. Uh, 40 tūkstančių tiesioginių ir netiesioginių darbo vietų ir 5, 5 tūkstančiai maždaug ūkių priklauso nuo tokio sprendimo. E, kaip kad ponas Ponga, aš taip pat norėčiau e, pasakyti, kad gerai būtų, jeigu šis tekstas būtų kaip įmanoma greičiau patvirtintas ir tam, kad įsigaliotų jau nuo pat kitų metų pradžios. Dėkoju. Dėkoju. Koordinatorių e, pasiūlymas būtent dėl to ir buvo pateiktas dėl supaprastintos procedūros. Dabar žodis ponui Flag. Ačiū pirmininkė. Tarybos sprendimas yra svarbus kolegoms. Aš žinau, kad bent trys šešėliniai e, pranešėjai e, atstovauja Prancūzijos atokiausių regionų piliečius EKR taip pat pritarė tam, kad reikia atsižvelgti į Prancūzijos atokiausių regionų piliečių e, lūkesčius. Tačiau e, manau, kad EKR vis dėlto turėtų tam tikrų išlygų. Pirmiausia, aš e, dėl pavyzdžių, pavyzdžiui, šiek tiek nusivylęs yra, nebuvo jokios faktų e, rinkimo misijos. E, Tačiau dabar, jeigu rimčiau, tai EKR mano, kad rinkos apsaugos priemonės turi pagrindinį tekstą atiti, e, tikslą e, atitikti. Prancūzija dabar prašo padidinti e, metinės Romo kvotas maždaug 24 hektolitrais. Ir tai yra daroma specialiai, nes dabar jeigu bus. Tačiau E, Prancūzijos atokiausių regionų kvotos, kai bus padintos, dėl to neturi būti iškraipyta e, rinka. Komisija atgalinę datą prašo 2016 metams padidinti e, kvotos dydžius. Ir tą reikėtų toje pačioje šviesoje vertinti. Dabar dėl 349 sutarties straipsnio čia yra specialus režimas numatytas spe, at, labiausiai atokio atokiausiams regionams ir su tuo yra susijęs tarybos sprendimas. Dabar galbūt aiškiai pasakysiu, AKR neprieštarauja e, specialiesiams režimams e, tokiam atveju, tačiau mes manome, kad 349 straipsnį nedėlėtų čia pritaikyti, nes čia tik tai apimami yra devini e, labiausiai nutolę atokiausi regionai. Uh, Ir kartais ir klimato atstumo ir topografijos sąlygos ten yra kitokios, todėl lankstumo reikėtų galbūt numatyti atskirais atvejais. Pavyzdžiui, kaip, kitar, kaip kad ir struktūrinių fondų atveju. Na ir dar asmeniškai nuo savęs pridėsiu, kad visada e, atsisakysiu už alkoholinių gėrimų mokesčių mažinimą. Pirmininkė, dėkoju, labai aiškus ir atviras pasisakymas. Aš nematau dabar pono Meržė, jis yra kitas šešėlinis pranešėjas, gal dar kas nors norėtų jo vardu pasisakyti, jeigu ne, tai tada ponas Ropė, prašau. Ne, jo nėra. Pona, pone Demato, taip pat nėra. Ar būtų dar kolegų norinčių pasisakyti? Dėl dosie, dėl procedūros. Pasiūlymas nėra kontraversiškas, nes jūs vis dėlto Romo gamybą remiate, ar ne? Tai tada siūlyčiau komitetui pas, e, dirbti pagal supaprastintą procedūrą be pakeitimų pagal 50.1 taisyklę ir dabar šio posėdžio metu siūlau patvirtinti šį sprendimą. Ar kas nors prieštarautų tam? Dėkoju jeigu tam niekas neprieštarauja, tai tada į šiandieninių balsavimo sąrašą bus įtrauktas šis sprendimas. Ne, atsiprašau, vis dėlto sprendimas patvirtintas ir tiesiog bus ta supaprastinta procedūra toliau taikoma, bus kaip įmanoma greičiau stengiamasi šį e, klausimą pabaigti. Taigi dabar siūlau perėti prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra Euro, Europos investicijų banko finansinės veiklos e, metinė ataskaita. Atsakingas komitetas yra biudžeto komitetas. Mes taip pat turime pranešėją savo nuomonį parengti. Mūsų pranešėja yra ponia Maletič. Šiandien ponia Maletič pristatys savo nuomonės projektą. Siūlyčiau dabar paskelbti pakeitimų pakeit, patikimo terminą e, antradienį, spalis 18 dieną, 12 dienos vidurdienis. Kaip ponė Malėti žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė, tikrai buvo nepaprastai džiugu turėti galimybę parengti šią svarbę nuomonę dėl svarbios EIB veiklos. Ir aišku, tai svariai atsiliepia ir sangaldos politikos įgyvendimui, o taip pat e, tai prisideda ir prie pajėgumų stiprinimo įgyvendint projektus, taip pat prie analizės paslaugų, o taip pat ir prie bendro finansavimo. Taigi EIB turi keletą svarbių funkcijų sanglodos politikos kontekste ir jeigu mes bandome suskaičiuoti tas funkcijas, tai paaiškėja, jog tai yra įvairialybė veikla, kurią vykdo EIB, kaip kad pavyzdžiui e, patariamosios ir analitinės paslaugos, e, įgyvenant Jeremy ir Jessica programas, taip pat ir um, kreditavimas. Uh, pavyzdžiui, tiesioginės paslaugos, tarpinės paslaugos, ilgalaikės paslaugos, sąlygų paskolų gavimui sudarimas, taip pat bendras finansavimas, gyvendinant finansinės priemonės ir taip toliau. Taip pat ir paėgumų kūrimo priemonės per e, pataisų procedūras. Taigi, norint užtikrinti EIB indėlio į sanglodos politiką stebėsiną ir vertinimą, reikalingas atskiras skyrius metinė EIB ataskaitoje, nes be tokio atskiros skyrius negalėsime tinkamai e, stebėti ir vertinti tos labai įvairialypės veiklos skirtingose valstybėse narėse. Taigi, šiame skyriuje reikėtų pirmiausia įvardyti, kaip EIB e savo veiklą prisideda prie sanglaudos politikos įgyvenimo ir tai turi padaryti valstybės narės, įskaitant ir išsam informaciją apie paskolų panaudojimą. Tai yra visa ta veik, paskolų visai tai veiklai, kurią aš jau minėjau. Taip pat nėra duomenų apie skolinimą projektams, kurie e, yra finansuojami per esi fondus, nes iš tikrųjų nėra lengva uh, atlikti EIB e indėlio į um, sanglaudos politiką įvertinimą. Be to, ypač reikia atsižvelgti į EIB e, poveikį, kurį turėjo EIB e įgyvendinant ES lygių nustatytus tikslus. Ir tai reiškia indėlis į teritorinę, socialinę ir kitokią sanklaudą. Tačiau, jeigu pasižiūrėsime, kaip atrodo skolinimas geografiniu požiūriu konkrečiose valstybėse narėse, kuriuose vykdomi e, projektai, penkios valstybės narės gavo 54,1 procentą visų paskolų suteiktų 16 metais. Tai reiškia, jog didžioji finansavimo dalis skiriama penkioms valstybėms narėms. Na, mes žinome, kad neegzistuoja e, geografinių kvotų EIB paskoloms. Tačiau tai, kad daugiausia skolinama penkioms valstybėms narėms, aiškiai rodo, jog EIB per savo veiklą palaiko ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą. Todėl mes tikrai turėtume pagalvoti, kaip reikėtų pakeisti ir patobulinti EIB veiklą šiame kontekste. Be to, daugiau nei 50 procentų visų patvirtintų paskolų buvo investuotas į transporto energijos, pramonės, vandens ir atliekų valdymo sektorius. Tai reiškia, kad vėlgi yra teminis susiskirstimas. Jeigu pažiūrėtume per geografinę prizmę, tai iš visos tos sumos skirtos pramoniai 82 procentai vėlgi yra skiriama toms penkioms minėtoms valstybėms narėms. Ir jeigu pažiūrėsime, kiek skiriama energijai, tai 72 procentai visos, visos finansavimas skiriama toms penkioms valstybėms narėms. Nu, jeigu pažiūrėsime, transportas rytai 58 procentai yra skiriami minėtoms penkioms valstybėms narėms. Taigi tas e, geografinis finansavimo paskirstimas yra labai netoligus ir sutelktas į tas minėtas penkias valstybės narės. Be to reikėtų pagalvoti, kaip pagerinti EIB e finansavimą skiriamą startuoliams, moterų įmonėms, moteriams verslininkams ir Procedūros turėtų būti gerokai supaprasintoms ir padidintas šias ryties skiriamas paskolų skaičius. Taip pat reikėtų pagalvoti, kaip padidinti tų projektų skaičių, kurie vykdomi e, kaimo ir mažiau prieinamose, mažiau išsivyščiusiose vietovėse, kaip patobulinti tokį finansavimą. Taigi mūsų galva skiriant finansavimą per EIB turėtų skiriamas prioritetas būtent šiems projektams. Bet to reikia nepamiršti, jog sanglodos politikos kontekste per pastruosius me, keletą metų išauga vaidmuo, ypač dėl to, kad vis plačiau panaudojamas finansinės priemonės. Ir vis dėlto galtiniai naudotojai mažai naudojasi finansinėmis priemonėmis valstybės narėse dėl to, kad procedūros yra pakankamai sudėtingos. Tam aišku yra ir priežasčių, tačiau visi kita vertus žinome, jog EB nenustato procedūrų. procedūrų. Tačiau kita vertus, EB galėtų parengti ataskaitą, kurie būtų vardintos teigiamos ir e, paskatos ir atgrasinčios kliūtis, kodėl nesinaudoma e, finansavimo priemonėse valstybės narėse ir tai leistų pagerinti tokių priemonių įsisavinimą. Uh, Na ir paskutinis aspektas, jis yra susijęs su tyrimo e, rezultatais. Jame buvo įvertinta EIB vaidmuos ES politikos kontekste šį tyrimą atliko ekspertai ir jie nurodė, jog trūksta duomenų e, apie EIB e, indėlį kiekviename projekto uh, E, įgyvendiname egdame, tai yra programavime, projektų rengime, atrankoje, vertinime, stebėsinoje. Taigi nepakankamai nepakanka domenų ir todėl sudėtingai įvertinti EB indėlį į sanglaudos politiką įvairiose jos gyvenimo etapuose. Taigi, bendraujant su EIB reikėtų suintensyvinti ryšius ir nurodyti, jog EIB turėtų dėti daugiau pastangų tam, kad būtų pagerinta ataskaitų rengimo sistema, kai tai susijęs su EIB indėliu į sanglaudos politiką. Taip pat skaidrumas ir duomenų priimimus taip pat turėtų būti pagerinti. Dėkoju. Dėkoju, ponė Maletič. Na ir dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešiai. Taigi, ponas, ponė Ponešič, ji kalbės pono Revek vardu. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Europos investicijų banko e, vaidmuo sanglodos politikoje nuo 2000 metų pradžios e, laipsniškai plėtėsi. Juolab, kad pradėtos taikyti specialios programos Jasmine, Jessica, Jasper nuo 2007 iki 2013 metų EB sanglodos politikoje daug plačiau vykdė savo veiklą. EB skiria bendrą finansavimą E, sanglaudos politikos srityje įvairiais projektams ir e, taip pat EIB tiesiogiai prisideda prie sanglaudos politikos įgyvenimo mikrolygių. Taip pat teikia parma ir makro lygių. Taigi, manome, kad EIB daro didelį indėlį gyvenant sanklaudos politikos tikslus, o taip pat turi nemenką pridinę vertę ir užtikrina papildomumą. Valstybės narės iš esmės e, mano, kad EIB veikla yra pakankamai veiksminga, nes yra geresnis lėšų įsisavinimas įgyvenant projektus ir yra geresni rezultatai. Prieinamų, finansavo prieimimas, techninės žinios ir analitinė parama. Tai yra būtent to tos rytis, kuriuose EIB galėtų prisidėti prie sanglaudos politikos gyvenimo. Tačiau sudėtingos taisyklės ir e, aukštos valdymo, aukšti valdymo kaštai ir vairios kliūtis, manoma, kad tai yra didžiausi iššūkiai, dėl kurių sudėtinga bendradarbiauti su EIB. Taigi EIB gali teikti e, konsultacijas bei techninę pagalbą gyvendinant finansinės e, priemonės. Taip pat EB finansavimas prisideda prie finansinių tarpininkų valstybės narėse pajėgumų didinimo. Kadangi EB vaidmuo sanglaudos politikos rytėje išaugo, todėl reikėtų investuoti į įvairios veiklos veiksmingumą. Kartais Europinių lygių ta veikla nes visuomet pilnai suprantama. Be to, nežiūrint, kad teigiamai žiūrima į EIB produktų ir e, e, paslaugų atskaitumumą, vis dėlto e, pakankamai fragmentiškai suvokiamas EIB indėlis. Dėkoju. E, ponas Van Milterbuk, Aldi frakcijos vardu, dėkoju ponė pirmininkė. Na taip, aišku, Europos investicijų bankas vaidina svarbu vaidmenį e, pris, papildant finansinės e, priemonės, taip pat gyvendinant ir sanglaudos politikos tikslus. Finansinės priemonės buvo kūriamos bėgant metams, tačiau nemažai atvejų buvo subejota jų veiksmingumu, be kita ko tai padarė Europos ir Europos auditorumai. Vis dėlto trūksta analizės dėl to, kaip reguliavimo aspektai bendrųjų nuostatų reglamente bei valstybinės pagalbos taisyklės atsiliepia finansinių priemonių taikymui. Nu, dėl pačios nuomonės mes ją palaikome, taip pat dėkojame jos autoriamis ir E, papildysime šią nuomonę, siūlydami papildomų aspektų tam, kad būtų pagerintas EIB finansinių priemonių veiksmingumant įgyvendinant bendrus politikos tikslus, skaitant e, mokslinių tyrimų e, srityje, technologijų srityje, taip pat tam, kad būtų kūriamos uh, um, finansinės priemonės, kurias galima būtų panaudoti per tarpinės uh, programas. Na ir uh, veikiausiai per kitą periodą Aldė pasiūlys dar daugiau siūlymų. Todėl esu pasirengęs bendradarbiauti su Ivana kaip uh, šešėlinis pranešėjas, nes uh, tai yra svarbus darbas, be kita ko turint galvoje ir naujas anglodos politiką po 20 metų. Dėkoju. Kolegos Šklėts nėra posėdyje, ponios Damato taip pat nėra. Gal kažkas kitas iš kolegos, kad ir ne šešėliniai pranešėjai norėtų tarti žodį dėl šios nuomonės? Ne. Turime Europos komisijos atstovų. Ponas Lasloksoto iš Ekfin, gal norėtumėte pasisakyti? Ne. Ne, ne, ačiū, nepasisakysime, sako Ekvin atstovas. Na, komisija atrodo patinka šį nuomonę, kad nieko nesako, sako pirmininkė. Norėčiau priminti, kad terminas pakeitimams teikti yra antradienis 17 diena 12 valanda. Iš tikrųjų, Mano klaida, turime investicijų banko atstovus, jiems nepasiūlim žodžio, gal norėtumėt pasisakyti, ponas Deban. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui, ponui Malėtič, ačiū taip pat šešėlėms pranešėjams už tai, kad jau pareiškia savo nuomonę dėl nuomonės projekto. Jūs palėtėte daug svarbių klausimų susijusių su banku. Aš norėčiau paminėti tik vieną kitą iš jų. E, be abejo, dalyvausime e, nuomonės rengimo darbę ir toliau, teiktami savo komentarus. Keletą žodžių apie tai, ką mes jau dabar darome kad galėtume paremti sanglaudos politiką, kaip buvo aiškiai pasakyta Europos investicijų bankui tai yra aiškus prioritetas. Na ir mūsų vaidmuo yra paremti ES politikų įgyvendinimą, paremti sanglaudos ir konvergencijos priemonės. Kad, susi, kad suprastumėte, ką veikime prastuosius dešimtmetį, norėčiau pasakyti, kad 200 milijardų eurų e, finansavimo skiriame sanglaudos į, projektų įgyvendinimui. 2016 metais, tai yra tie metai, kuriuos jūs nagrinėjate, mes, mes apie 30 procentų finansavę visų sanglaudos projektų. Ir aišku, sanglaudos politikos projektų gyvenimas ir ateitie bus mūsų prioritetas. Dar vienas svarbus dalykas yra tai, kad mes ne tik teikiam finansavimą, bet taip pat padedame regionams E, teikdami techninę pagalbą ir konsultacijas. Taigi mes ne tik teikiame finansavimą, bet padedame projekto įgyvendintojams įvairiose regionuose ir miestuose tinkamai projektus parengti ir užtikrinti, kad tų projektų įgyvendinimas bus sėkmingas. Kaip jau buvo paminėta, mes taip pat padedame regionams tinkamai įsisavinti E, skiriamas lėšas. Turime struktūrinių programų paskolų programą. Mes e, tuo būdu e, kofinansuojame tas programas, kurios gauna finansavimo iš struktūrinių fondų. Taip pat remiame, kaip jau sakiau, struktūrinių fondų finansuojamų projektų įgyvendinimą. Taigi užtikrinamas finansavimas dar nėra panacėja. Bet aišku, dar galima ieškoti, kaip pagerinti egzistuojančias taisyklės, kad finansinėmis priemonėmis būtų galima efektyviau naudotis. E, būsimojoje finansinėje, daugiametinėje finansinėje programoje mes tikimės, kad bus sumažintas ES biudžetas sanglaudos politikai ir tuomet mūsų teikiamas finansavimas taps dar svarbesnis. Jūs taip pat kalbėjote apie geografinę pusiausvyrą. Europos investicijų bankas turėtų e, šį rodiklį dar labiau pagerinti, nors jis jau užtikrinamas ir dabar. Norėčiau pasakyti, kad su rinka susijusios institucijos turi dirbti savo darbą. Mes e, laukiame kad būtų paklausa vienam ar kitam projektui. Mes laukiame, kad būtų pasiūlytas projektas, įvertiname ir tada sprendžiame dėl jo finansavimo. Tačiau mes, kaip sakėme, neapsiribuojame tik tuo, nes Europos investicijų banko vaidmuo yra ir teikti patarimus, padėti regionams ir miestams parengti projektus ir rasti investicijų galimybės. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, yra urban darbo tvarkė. Kai kalbame apie sanglaudos politiką, akivaizdu, kad bankas remia ir miestus. Ir kiek gali, tiek prisideda prie urban darbo tvarkės įgyvendinimo ES. Ir paskutinis paminėtas dalykas socialinis poveikis ir pagalba startuoliams. Kai aš kalbu apie Europos investicijų banką, bet Europos investicijų banko grupė, tai turime ir Europos investicijų fondą. Mes dirbame kartu ES lygmenių prie kai kurių projektų ir mes užtikriname kapitalų rizikos padengimą kai kurioms įmonėms ir remiame tuos projektus, turi teigi, kurie turi teigiamą Uh, socialinį poveikį. Pone Malėtič, ar norėtumėte atsakyti, apgyvendinti, pone Malėtič? Tiesiog noriu visiems padėkoti kolegom šešėliniams pranešėjams, na ir visiškai sutinku dėl to, kad turime pateikti ir kitų elementų pranešime, bet kadangi negalime renkti pernelik ilgų pranešimų e, nuomonės, tai turime išdėstyti tik svarbiausius dalykus ir atsisakyti netokių esminių. Manau, kad e, galima būtų be abejo Interreg Urban projektus, makroregioninės strategijas paminėti. Turėsiu tai omenyje, nes tų projektų gyvenimas irgi yra svarbus. Taip pat norėčiau padėkoti Europos investicijų bankų atstovui už tai, kad jis paminėjo kaip svarbu yra ieškoti būdų užtikrinti geografinę pusiausvyrą tarp įvairių finansuojamų projektų. Jūs puikiai paminėjote, kad mes turime tikslą padėti vairiems projektams, tų projektų gyvendintojams, padėti tuos projektus parengti, tinkamai parengti, nes kai kuriuose šalyse to banko veikla nėra tokia intensyvi ir pagalba projektų gyventojams nėra tokia didelė. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Pakeitimų teikimo laikas e, bus paskelbtas, dabar tęsime darbo tvarkę. Dabar ponios Smolkovos pranešimas. Bet buvau informuota, kad jai dėl skrydžių kilo tam tikrų keblumų, tad ponas Pikula pristatys šią nuomonę. Prašom, kolega. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pono Smolkovos pranešėjos vardu norėčiau e, perskaityti jos užrašų šiuo klausimu. Pirmiausia, vertinu labai Europos komisijos darbą ir siūlymus susijusius su teisėkuros aktais dėl spartesnių švarios energetikos inovacijų kūrimo ir dėgymo. Šis sektorius labai svarbus, jis ateityje auks tad verta yra į jį investuoti. Investicijos į švarę energetiką yra ta tema, kuri liečia kiekvieną pilietį. Aš asmeniškai manau, kad šis klausimas labai svarbus, tikslas yra pagerinti visų mūsų gyvenimo kokybę. Inovacijos sėkmingai plėtojasi energetikos politikoje, jos taip pat dėgiamos, bet tai nėra susijusios, jos nėra susijusios tik su energetikos įmonėmis, su gamintojais, su IT e, įmonėmis, su paslaugų teikėjais, transportu, finansinėmis institucijomis ir tai paliečia daugelį kitų vietos administracijos struktūrų, viešųjų struktūrų. Noriu pasakyti, kad iš pradžių e, svarbu atsižvelgti į visą eilę technologijų susijusių su švarios energetikos tiekimu. Aš norėčiau paminėti aštuonis dalykus, kurie atrodo svarbus mūsų komitetui, kuris atsakingas už regionų plėtrą. Tačiau paminėsiu viso labo keturias sritis, kurios man atrodo svarbios susijusios su energetikos inovacijomis. Pirmiausia, finansavimas tai yra tas rytis, kur stu, e, Europos struktūrų investicijų fondas turi vadinti esminį vaidmenį. Mes norėtume, kad būtų padidintas ES biudžetas skirtas energetikos klausimams spręsti. E, bendradarbiaujant su privačiu kapitalu ir Europos investicijų banku būtų galima paspartinti inovacijų dėkimą energetikos sektorį. Antra, mokslas e, ir tyrimai moksliniai būtina ieškoti išmanių strategijų ir tinkamai koordinuoti ES programas valstybės, na, valstybėms, koordinuoti su valstybėmis narėmis, kad tos e, programos nepersitengtų nacionalinės ir europinės, kad būtų galima tinkamai jas koordinuoti ir derinti. Bendradarbiavimas ir keitimas, keitimas nuomonėmis tarp regionų yra tas dalykas, kurio trūksta kol kas. E, išmanių koncepcijų vystimas. E, nuo 2014-2020 metų laikotarpių yra teisingas pasirinktas kelias, bet mums reikia daugiau kurti tarp regioninės partnerystės, įskaitant partnerystę energetikos politikos rytyje. Trečia, pilietis turi būti svarbiausias tikslas, kai kalbam apie inovacijų politiką energetikos rytyje. Jį, jį būtina vertinti ne tik kaip vartotoją, bet ir kaip gamintoją. Turime informuoti piliečius, kad inovacijų procesas E, leis sutaupyti, turėti kitų privalumų, leis e, geriau saugoti aplinką ir taip toliau ir panašiai. Kitaip tariant, miestai galėtų suvaidinti svarbų vaidmenį, taikydami urban darbo tvarkę, nes geriausia būtų piliečiams paaiškinti specifines investicijų galimybės ir privalumą turėti švarę energetiką. Svarbiausias aspektas yra E, laikytis požiūrių iš apačios į viršų. Ketvirta - koordinavimas ir supaprastinimas. Visos egzistuojančios finansinės priemonės, ar tai būtų Horizontas 2020, ar IS, Europos socialinis fondas, ar tvaraus vystimosi fondas, ar kiti turi būti geriau koordinuojami tarpusavyje, jų lėšų įsisavinimas turėtų būti supaprastintas. Ir e, tuomet būtų lengviau gyvendinti projektus, prieiga prie finansavimo taptų paprastesnė. Ir galiausiai ponia Smolkova norėtų padėkoti regi sekretoriatui ir e, ji taip pat laukia kolegų pakeitimų pateiktų ir džiaugiasi tolesnių bendradarbiavimo. Ačiū pirmininkė, dėkoju. Ačiū už paramą parodytą kolegijai Smolkovai. O dabar suteiksime žodį šešėlinėms pranešėjams. Ponas Dėlį pirmiausia, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už atliktą didžiulį darbą. EPP frakcijos vardu norėčiau tarti keletą žodžių, išsakyti keletą pastabų. Pirmiausia, švari energija ir iš metalų mažinimas yra labai svarbus tikslas mums visiems, tačiau emisijų mažinimas yra bendras tikslas. Pagal mūsų e, turimus duomenis e, ES išmetalų kiekis sudaro 11 procentų visų išmetalų. Ir svarbu tai žinoti ir paminėti galbūt tą pastabą savo nuomonėje. Antra pastaba. Inovacijų centrų vieta paprastai yra išsivyščiusiuose, labiau, labiausiai išsivyščiusiuose šalyse, kur yra mokslo tyrimo centrai ir taip toliau ir panašiai. Ir tai yra tie centrai, kurie dirba siūlydami perėjimo prie kitokios energetikos idėjas. Aiškiai buvo pasakyta, kad mums reikia e, tokių centrų ir mažiau išvystytose ES dalyse, kad būtų galima užpildyti egzistuojančias spragas. Trečias dalykas, toks konkretesnis, mes pritarėme pranešėjos požiūriui, kai dėl Europos strateginių investicijų fondo panaudojimo e, perėjimui prie švarios energetikos. Manau, kad ESIF turėtų būti nukreiptos vis dėlto į svarbiausią tikslą - sanglautos politikos įgyvendimo. Ketvirtas dalykas, kurį norėjau paminėti. Vėlgi pritarėm pranešėjos nuomoniai dėl požiūrio iš apačios į viršų taikymo. Ir ko gero reiktų labiau pabrėžti mažų vidutinių įmonių vaidmenį šiame procese, nes jų vaidmuo yra tikrai labai svarbus. Ypač kai kalbame apie energetikos inovacijų paplitimą. Ir kai kalbam apie tai, jog tos, tie išradimai iš laboratorijų turi galiausiai pasiekti visus piliečius. Dėkoju, tiek būtų pastabų EPP frakcijos vardu. Dėkoju. Much see... Dėkoju. Nematau kitų šešėlinių e, pranešėjų norinčių pasakyti. Dabar žodis ponui Van Miltenburg. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau nuo Norika Nikolai štai ką pasakyti. Pirmiausia, dėl kovos su e, klimato kaita ir spartinimas pereimo prie e, ekonomikos be CO2 yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Todėl pranešė mano, kad tai yra svarbiausia, kuriant darbo vietas. MVI finansavimas turi būti siemas su jų poreikiais. Kaip žinia, ES yra viena iš didžiausių finansuotojų šioje srityje, tačiau šešėlinė pranešė mano, kad dar čia galima būtų daug ką nupirk, e, nu, pag, e, patobulinti. Štai, pavyzdžiui, reikėtų pasinaudoti dabar egzistuojančiais finans, e, instrumentais, tokiais kaip Horizontas 2020 e, ir kitais fondais. Taip pat šešėlinė pranešėja mano, kad reikia supaprastinti e, prieigą prie fondų e, MVI ir vietos valdžios institucijoms kokiosgi būtų problemos. Horizontas 2020 gali e, turėti labai didelį vaidmenį inovacijų srityje. E, taip galima skatinti ir paspartinti e, šios procesus. Jeigu būtų supaprastinta prieiga prie finansavimo ir padidintas horizontas 2020 fondas, tai, tai turėtų uh, E, didelio poveikio. Šešėliniai pranešiai mano, kad reikia taip pat ir visos visuomenės įsitraukimo į šiuos procesus. Čia reikia ir MVI, ir vartotojų, ir mokslininkų e, įnašo tam, kad būtų teisingas sprendimas surastas. Reikia taip pat identifikuoti ir kovoti su biurokratija bei e, netinkama praktika, nes būtent dėl to e, su inovacijomis e, inovacijos e, nėra sparčiai dėgiamos. Taip pat šešėlinė pranešėja mini pastatų atnaujinimą, renovavimą, taipogi neutrales tas zonas, kurios turi būti apsaugotos. Na ir galiausiai investicijos į švietimą būtų pagrindinis inovacijų kertinis akmuo. Taigi valstybės narės turi skatinti technologijų švietimą vaikų ir jaunimo tarpe nes ko gero ateities inovacijų ir švarios energijos e, pagrindas ir yra tai. Taigi mums reikia dinamiško požiūrio į e, šiuos reiškinius. Dėkoju. Dabar žodis ponui Fito, prašom. Dėkoju. Aš irgi norėčiau Aš taip pat džiaugia, džiaugiuosi čiokia, šią parengtą nuomonę. Pritariu tam, kas buvo pasakyta dėl kompleksiškumo. Tikrai reikėtų dirbti ir sudaryti tinkamas sąlygas su paprastinimui ir koordinavimui. Vietos e, valdžios institucijos turėtų turėti e, lengvesnę prieigą prie finansavimo. Taip pat dėl specializacijos išmaniosios pritarčiau. Uh, Kas dėl išmanesnio lėšų naudojimo ir regioninių ir nacionalinių politikos programų patvirtinimo pritarčiau taip pat. Na ir galiausiai manau, kad pereimas prie kompetitingos ekonomikos be CO2 e, yra puikia e, proga kurti naujas darbo vietas ir investuoti į prioritetinius sektorius. Taip galima bus pasiekti tūkstantmečio e, plėtros tikslų. Ačiū. Ar būtų dar norinčių pasisakyti kolegų? Šia, dėl šių nuomonių ne. Tokiu atveju pat, suteiksiu žodį poniai Miladinovai. Ne, ponas Derl prieš tai. Prašau, jūs esate iš mokslinio tyrimo komisijos generalinio direktorato. Prašom. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, Noriu pasakyti, kad labai džiaugiamės e, šia, šiuo nuomonės projektu. Regi komiteto e, pasiūlymai yra labai naudingi. Ir norėčiau keletą dabar dalykų paminėti, kurie mums atrodo labai reikalingi. Pirmiausia, dėl tvarios plėtros. Ponas Dėl jau minėjo emisijas. ES ekonomikos modernizavimas būtų glaudžiai susijęs su e, tūkstančmečio plėtros tikslais. Ir taip manome, kad integruotai galima būtų visų tikslų siekti. Dar buvo kalbėta apie piliečių svarbą ir apie tai, kaip svarbus yra jų dalyvavimas e, siekiant energetikos inovacijų. E, E, taip, e, tai yra ambicingas tikslas ir piliečių pasirinkimas ir jų vartojimo įpročiai yra mūsų e, politikos kertinis akmuo. Be jokios abejonės reikėtų pasižiūrėti, kaip galima būtų įtakoti piliečių pasirinkimą kaip galima būtų juos paskatinti vieną ar kitą pasirinkimą padaryti. Na, kadangi dabar jau visi esame regi komitete šiandien, tai pasakysiu kai ką, kas ne, tiesiausiai jūsų nenustebins. E, antras ir trečias punktas, tai kas sakoma antrojame ir trečiame punkte, yra jau numatyti tie veiksmai e, mūsų programuose, pavyzdžiui, ir penktas ir šeštas tikslas dėl klimato kaitos ir energetikos veiksmingumo. Na ir kas dėl tematinio koncentravimo minimalus privalomas e, finansavimas yra numatytas. 120 yra numatyta individualių specializuotų strategijų. Taip pat yra partnerystės per išmaniųjų specializacijų platformas numatytos. Uh, projektai. Ir tai be jokios abejonės svarbu regioniniams inovacijoms ir e, tai yra susijęs su neseniai paskelbtuo pranešimo tikslais dėl inovacijų. Na ir keletas dar pagrindinių dalykų. Be šio dar komunikato yra kitas svarbus dalykas, tai yra sinergija. Uh, E, sinergijos galima pasiekti, pavyzdžiui, per Europos investicijų e, patariamąją instituciją. Kaip, kad, pavyzdžiui, galima būtų panaudoti sanglaudos lėšas e, ir kitų fondų lėšas energijos atėje. Taip pat dar kai kurie nariai minėjo finansinius instrumentus. Komisija puikiai supranta, kad reikalingas yra supaprastinimas finansinių instrumentų. Ir tai jau omnibus reglamente tam tikrą prasme e, apimta. Tačiau be jokios abejonės ateityje dar šiuos klausimus taip pat reikės aptarti. Na ir galiausiai komisija e, pritarė Europos darbo tvarkės svarbai. E, ekonom, e, ekonominio energetikos perėjimo, e, transformacijos prasme. Ačiū žodis panui Maladinovai. Dėkoju. Ačiū kolegai už tokią, tokį puikų pristatymą. Aš tik tai labai trumpą techninę pastabą išsakysiu. Manau, kad nuomonės projekte yra tikrai puikiai sanglaudos politikos įnašas į inovacijų darbo tvarkę aptariamas tik tai trumpai pakomentuosiu šeštąjį punktą. Čia pavyzdžiui sakoma, kad dabar egzistuojantis yra e, finansiniai instrumentai ir programos, uh, Tačiau galbūt skliausteliuose galima būtų paminėti, kad yra vis dėlto skirtumas tarp finansinių instrumentų siauraja prasme, pavyzdžiui, tarp struktūrinių e, investicijų fondų ir horizonto 2020. Galbūt tiesiog paminėti, koks skirtumas tarp jų yra. Tai čia būtų toks tiesiog nesminės svarbos komentaras. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Pone Pikula, ar norėtumėte sureaguoti, ar jūs tiesiog poniai Malkovai perduosite pastabas? Uh, Na, tokiu atveju dėkoju visiems už pastabas. Na, o dabar siūlau pereiti prie kito punkto mūsų darbo atverkėje. E, mes šiek tiek užbėgome už akių ir šiek tiek paskubėjome. Ar laukiame dar kitų narių regi komiteto balsavimui? Na, tokiu atveju padarysime 15 minučių pertrauką palauksime visų regi komiteto narių, e, kurie pageidauja dalyvauti balsavime. Taigi 25 po 5 susirinksime atgal į salę.

Ladies and gentlemen, may, may I ask you to take your seats? Ponios ir ponai, prašyčiau susėsti savo vietas. Turiu čia specialų įrankį jūs pakviesti sėsti į savitas, jis kiek pavojingas. Taigi, dabar jau pereikime prie balsavimo. Ir sąraše, balsavimo sąraše, pirmas punktas yra teritorijų tipologijos. E, Terset dokumento pavadinimas, kaip tikriausiai prisiminate, šio pasiūlymo tikslas yra E, pakeisti dabartinį NATS reglamentą įtraukiant teritorinės tipologijas, kurios jau yra plačiai naudojamas, tačiau kol kas nėra oficialiai pripažintas. Iš pradžių mūsų komitetas norėjo vadovautis paprastintą procedūrą ir tiesiog perimti komisijos pasiūlymą be pakeitimų. Na ir vyko du sutikimai, kuriuose dalyvavo komisijos atstovai ir po, taip, po tų posėdžių nusprendėme vadovautis uh, Štai tokia tvarka. Taigi, mm, mm, Liepos mėnesį šiais metais darybų komanda buvo, gavo būtent šiuos įgaliojimus, tačiau taryba nusprendė įdėkti keletą nekontroversiškų techninio pobūdžio pakeitimų. Trilogas įvyko rugsėjo 6 dieną, aš vedavau pirmininkui, taip pat buvo Estija Estijos atstovai iš darybos e, statistinių duomenų darbo grupės ir taip pat Eurostato e, generalinio direktorato atstovų. Taigi gan greit pavyko susitarti dėl teksto, kai buvo nuspręsta atsižvelgti į svarbiausius tarybos siūlymus pakeitimus. Na ir uh, pagal įprastinę tvarką, kurio pero e, pirmininko raštu buvo patvirtintas rezultatas, jis buvo išsiųstas jums elektroniniu paštu praeitą savaitę ir jis įtrauktas į šios dienos dokumentų rinkinį. Taigi dabar prašau komiteto patvirtinti e, siūlymą, kad vėliau šį siūlymą tarybos ir uh, parlamento e, teisininkai lingvistai sužiūrės tekstą ir jis po to bus perduotas plenarniai sesijai. Ar, taryba, ar yra tarybos atstovų posėdžioje? Atrodo, kad ne. Kągi, jeigu nėra tarybos atstovų, tuomet siūlau, kad e, komitetas balsuotų dėl suderinto teksto, kuris jis jau žinomas. Tik vienas balsavimas, jis vyks elektroniniu būdu. Prašau, balsuojame. Ar veikia įranga? Balsamas baigtas. Ir pasiūlymas patvirtintas, dėkoju. Kągi, toliau deskime sutink, darbą sutinkamai su procedūromis. Kitas balsavimas įvyks dėl mm, nuomonės savo iniciatyva. E, pranešė yra pane Garsieperis, sanglaudos politikos priimtaikymas regionuose reaguojant į demografinius pokyčius. Iš viso sulaukime 231 siūlymą pakeitimą, kurie buvo pridėti prie pranešimo projekto ir po uh, susitikimo su šešinėliniais pranešėjais buvo siūlyta kompromisų pakeitimų prieš balsuojant. Suteiksiu žodį poniai pranešė Garsie Peres. Labai trumpai pirmiausia norėčiau padėkoti visiems tiems, kurie prisidėjo prie, tiek rengiant pakeitimus, tiek rengiant kompromisinius pakeitimus, kaip, kaip šešėliniai pranešėjų, o taip pat ir kaip visi kitų politinių frakcijų darbuotojai, kurie prisidėjo prie šio teksto rengimo, kuris ir tai leidžia pagerinti pirminę teksto versiją. Na ir gavome net elektroninių laiškų, e, tam tikrų pakeitimų, kurie bus siūlomi elektroninėme balsavime. Taigi, e, matote ir pranešėjų siūlomas pakeitimas, konkrečiai devintas pakeitimas siūlo pasuoti prieš, 36 už, 185 86-87, tai yra panašus pakeitimai, siūlau balsuoti prieš juos. Taigi, tiesiog noriu atkreipti dėmesį į šios pakeitimus ir dėkoju visiems už indėlį. Dėkoju. Ir siūlau balsuoti. Pradėkime nuo penktojo kompromisu, kas už, kas prieš, susilaikiusi jį patvirtinta. 54 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. Ar norime susitikrinti e, elektroniniu būdu dėl 54 pakeitimo balsuom elektroniniu būdu. Balsamas pradedamas. Balsamas baigtas. Atmesta. Ar matote rezultatus? Atrodo taip. Tuomet šeštas kompromisas. Kas už? Prieš susilaikiusi jį primta. Šešdešimt penktas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikiusi atmesta. Septintas kompromisinis pakeitimas. Kas už? prieš susilaikiusi atmesta. 72 pakeitimas, kas už, prieš susilaikiusi atmesta. 73 kas už, prieš susilaikiusi. Man rodos e, patvirtinta, tačiau susitikslinkime elektroniniu būdu. 73 balsuojame elektroniniu būdu. Balsamas baigtas. Primta. Atsiprašau. Atmesta. Atsiprašau dar sėki kartą pirmininkė. Trečias pakeitimas yra atmestas. Aštuntas kompromisinis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikysi primta. 89 e, pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikiusiai atmesta. Dėl 89 pakeitimo elektroniškai sutikslinsime, balsamas pradedamas. Baigtas balsavimas. Atmesta. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysiai atmesta. Vėlgi, siūloma elektroniškai pasitikslinti dėl 23 pakeitimo balsuokime. Balsavimas baigtas. Priimta. Atsiprašau, buvo mano klaida. Tai toliau. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusi priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi priimta. Šimtas pirmas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 101 elektroniškai pasitikslinsime, balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. 102 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikiusi, primta. 104 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusieji, atmesta. Ar norite pasitikslinti elektroninį būdų dėl 104 balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Tas pats rezultatas. Atmesta. Atsiminkite šios rezultatus, patys būsimuose balsavimuose. 105 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 106 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 107 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. 12 kompromisas, kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 120 pakeitimas kas už, prieš, susilaikiusiai, man rodas atmesta. 13 kompromisas už, prieš, susilaikiusi, e, primta. 133 pakeitimas. Už, prieš, susilaikiusi atmesta. 14 kompromisas už, prieš, susilaikiusi įprimta. 146 už, prieš, susilaikiusi atmesta. 147 už, prieš, susilaikiusi atmesta. Ar norime pasitikslinti dėl 147 elektroninių būdų balsuokime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Tas pas rezultatas atmesta. Penkioliktas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikysi primta. 157 pakeitimas už prieš susilaikiusieji priimta. Pasitikslinkime dėl 157 pakeitimo. Balsuojame, balsamas pradedamas. Balsamas baigtas, tas pats rezultatas atmesta. 17 pakeitimas kompromisinis, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 164 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi, man rodos, primtas. Pasitikslinsime elektroniniu būdu dėl 164 pakeitimo balsuojame. Balsamas baigtas. Primta. Atsiprašau. 17 kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikiusiai primta. Šimtas dvidešimt šeštas pakeitimas. Kas už prieš susilaikiusiai primta. 127 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysiai atmesta. 18 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysiai primta. 184 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysiai atmesta. 19 kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikysiai primta. 191 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 194 pakeitimas už, prieš, susilaikiusi primta. 20 kompromisas pakeitimas už, prieš, susilaikiusi primta. 21 kompromisas pakeitimas už prieš susilaikiusi primta. 22 kompromisas pakeitimas, kas už prieš susilaikiusi primta. 23 kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikiusi primta. 24 kompromisinis pakeitimas už, prieš, susilaikiusi primta. 228 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikiusi, primta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikiusi, primta. Trečias už, prieš, susilaikiusi, primta. Prašau. Turiu klausimas, kodėl nesame balsavo 122 pakeitimą. Dėl 172 pakeitimo nebalsame. Pakartosiu, 172. Kodėl nebalsame? Nežinau. The explanation from this sekretariatas paaiškino, jog šis konkretus pakeitimas jau patenka į 12 kompromisų pakeitimą. Kągi, pirmas kompromisas. Kas už, prieš, susilaikysi primta. Devintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi atmesta. Ar norite pasitikslinti dėl devinto pakeitimo, dėl elektroninių pakei... būdų balsuokime. Balsamas baigtas. Atmesta. Antras kompromisas. Kas už, prieš, susilaikiusi primta. 16 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusi primta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaikiusi primta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikiusi primta. 26 pakeitimas už, prieš, susilaikiusiai primta. 27. Kas už, prieš, susilaikiusiai primta. 28. Už, prieš, susilaikiusiai. Pasitikslinkime dėl 28 elektroniniu būdu. Balsuokime dėl 28. Balsamas pradedamas. Atmesta. Vėlgi mano klaida, atsiprašau, suklydau 29 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai, atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikiusiai, priimta. 36 pakeitimas už, prieš, susilaikiusiai, atmesta. 37 pakeitimas kas už, prieš, susilaikiusi primta. 38 už, prieš, susilaikiusi atmesta. 39 už, prieš, susilaikiusi atmesta. 40 pakeitimas Ar norite dėl 39 pasitikslinti elektroniniu būdu? Balsuokime. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Primta. Vėlgi suklydau, atsiprašau. Keturiasdešimtas pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikiusieji? Primta. 41 pakeitimas už prieš susilaikiusiai atmesta. 42 pakeitimas už prieš susilaikiusiai primta. 43 už prieš susilaikiusiai primta. 44 kas už prieš susilaikiusiai primta Pasitikslinkime dėl 44 elektroninių būdų. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Primta. 45. Už. Prieš. Susilaikysi. Primta. 46. Už. Prieš. Susilaikysi. Primta. 40 Dėl 46 elektroniškai pasitikslinam, balsuojam. Balsamas baigtas. Priimta. 47 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusieji, atmesta. Pasitikslinkime dėl 47 elektroninių būdų. Balsuokime. Balsavimas baigtas. Primta. Vienu balsu. Tai ir suskaičiuotum geriau rankas. 48 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikiusiai Pasitikslimkė dar sėki, paskutinis balsavimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Priimta. Na ir galtinis balsavimas, balsuosime elektroniniu būdu, balsuokime. Balsavimas baigtas. Ir pranešimas yra patvirtintas. Sveikinu, ponė Garcija Peres. We... Dėkoju. Tęsime. Būsima DFP, parlamento pozicijos DFP po 2020 metų rengimas. Ponas Vogan yra pranešėjęs. Ar norėtume tarti žodį? Prašau. Labai trumpai, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad e, bendradarbiavome labai glaudžiai, sulaukėm 120 pakeitimų ir jie buvo sutraukti 13 kompromisų, GUE, e, FDD, ENF e pateikė pakeitimus ir Šiaip dėl pranešimo buvo balsuota biudžeto komitete praktiškai vienbalsiai. Tai reiškia mums labai rimta parama. Ačiū, sako pirmininkė. Ačiū už tai, kad parengėte kompromisus, į kuriuos sugulėte visi pateikti pakeitimai. Ir dabar pradėsime nuo AMC1. Pirmasis kompromisas. Kas už? kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisas numeris 3, kas už, prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Penkioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ketvirt, penktas kompromisas. Kas už? Atleiskite, sako pirmininkė. Ketvirtas, ketvirtas kompromisas. Atleiskite, suklydau, sako pirmininkė. Dabar balsuome dėl ketvirto kompromiso, kas už, kas prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar kompromisas numeris 5, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Septintas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Aštuntas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Kompromisas numeris 9. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. Dešimtas kompromisas už? prieš, susilaikė, patvirtinta. Tiesą sakant, turime balsuoti dėl 73 ir 74 pakeitimų, kadangi žaliųjų frakcija prašė atskiro balsavimo. Ar galime taip daryti, ar tuome tokią teisę, tai raujasi pirmininkė? pasitikėsiu sekretoriato darbuotojais. Turime tokią taisyklę, pagal kurią dėl kompromiso negalime surenkti dėl atskirų dalių atskiro balsavimo. Jeigu į kompromisą neįeina šis klausimas, o šį kartą toks atvejis toks yra, galim dėl to balsuoti. Dėl 73-74 pakeitimų balsuosime, nes jie nepatenka į kompromisos rytį. 73 pakeitimas pirmiausia. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 74. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Dabar 11 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 93 pakeitimas. Kas už? Prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Dėl 93 pakeitimo balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 12 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 118 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl viso dokumento. Balsuokime. Baigime balsuoti. Nuomonė yra patvirtinta. Sveikiname kolegą Vogan. Ir ačiū Jums už atliktą darbą. Ačiū regio komiteto nariams. Mūsų šios dienos posėdis yra baigiamas tuo būdu ir dabar vyks koordinatorių posėdis. Jeigu nesate koordinatoriai, tuomet prašyčiau jūs palikti šią posėdžių salę.